Toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra kitoje valstybėje narėje įregistruotų variklinių transporto priemonių perkelimo bendrojoje rinkoje supaprastinimas. E, svarstysime pakeitimus. Atsakingas komitetas yra IMKO, nuomonės referentas ponas Pöke. Prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau sakėte, tai yra komi... transporto komiteto nuomonė dėl supaprastinimo kaip kitoje valstybėje įregistruotas variklinės transporto priemonės perkelti bendrojoje rinkoje. Taigi e, dėl balsavimo neturėtų kilti jokių problemų, ta prasme, kad reglamente yra nustatyti trys tikslai. Lygiai tas pats pasakytina apie laisvą e, motorinių transporto priemonių judėjimą ES. E, dėl, mobili, dėl mobilumo tai yra gera naujiena, kadangi iš tiesų viskas stumėsi į priekį. Antro, antrasis tikslas - administracinės naštos sumažėjimas. Iš tiesų mes tikimės, kad e, bus sutaupyta administracinių išlaidų maždaug 1,5 milijardo eurų. E, trečias tikslas yra kelių eismo saugumo užtikrinimas, reikalavimų laikymasis valstybėse narėse, visose valstybėse narėse, kad visos būtų, kad visi standartai būtų vienodi visur. Ketvirtas tikslas e, - keitimasis duomenimis. Galbūt lengviau būtų kovoti su sukčiavimu ir dokumentų vagystėmis, e, registracijos dokumentų vagystėmis. Taigi manau, kad iniciatyva yra tikrai puikia, komisija pateikė labai įdomių ir teigiamų pasiūlymų. Norėčiau padėkoti šešėliniui pranešėjui. Mes e, buvome susitikę, keitėmės nuomonėmis, labai intensyviai kalbėjome e, įvairiais klausimais, kuriais reikėjo pasiekti kompromisus. Ypatingai dėl terminų, dėl kai kurių patikslinimo Mm, tam tikrų ypatybių įvairios sistemose valstybių narių, kadangi jau šiek tiek skiriasi tarpusavyje susitikimai e, su Susitikimas su šešiniais pranešėjais labai teigiamas, labai, tei, labai geras, tik labai nedaug pakeitimų buvo pateikta ir tie pakeitimai yra susijęs su transporto, su transporto sektoriumi, kaip mes ir buvome susitarę. Visi tos taisyklės laikėsi, buvo pateikti tik 33 pakeitimai ir iš jų kai kurie beje buvo jau ir atsiimti. Kadangi susitarėme. Tai tie pakeitimai buvo ir atsimti, bet to komisijos e, dokumente ir taip jau buvo e, tam tikrų nuostatų numatyta, kurios buvo pagal pakeitimus siūlomos. Ačiū kolegams, kurie atsiemė savo pakeitimus. Tie pakeitimai, kurie liko, yra koncepciniai pakeitimai, visi dėl to sutarė galima sakyti, kad tik saujelė tų pakeitimų yra, kurie, kuriems nepritariu. Kadangi tai yra nerealistiški pakeitimai, iš tiesų galima pageidavimus formuluoti, tačiau jeigu jau formuluoji kažkokį tai pageidavimą, reikia, kad jis bent jau būtų įgyvendinamas. Kartais išeina, e, kad tie pageidavimai ar norai yra neįgyvendinami, todėl jie ne, e, pakeitimai ir neįtrauktini. Tai štai turite ataskaitą, labai nedaug pakeitimų. Jums pakeitimams labai daug, labai plačiai visi pritarė, kai kas iš pakeitimų buvo išlaikyti e, ir čia pateikiami, tačiau šiuos atmetu. Beje, juos atmetu pasitarę su kitais šešėliniais pranešėjais ir ačiū visiems, kurie mums padėjo pranešimą rašyti. Jų pagalba buvo labai naudinga ir dabar esu jūsų paslaugoms, jeigu norite paklausti kažko arba norite padiskutuoti. Dubak. Ehm, Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, nes iš tiesų per du posėdžius, kai rinkosi šešėliniai pranešėjai, bendradarbiavimas vyko labai intensyviai ir sklandžiai. Pateikiau du pakeitimus, pagal kuriuos norėčiau, kad valstybės narės e, laikytus reglamento taisyklių registruojant transporto priemonės e, ir taip pat e, keičiantis duomenimis. Ir dar reikėtų numatyti trijų e, mėnesių laikotarpį, kai yra perkeliama e, transporto priemonė į kitą valstybę. Komisija buvo numačiusi šešis mėnesius, o dabar jau pasigirdo tokių balsų, kurie siūloma nepritarti mano siūlymui, bet šiaip pranešėjų galime pritarti, kadangi jis atliko tikrai puikų darbą, jis koncentravosi ties transporto aspektais, ties supaprastinimu, ties skaidrumu. Tai buvo e, šio šio dokumento prioritetai, jis taip pat atsižvelgia į duomenų apsaugą, kas yra labai svarbu liberalams. Taigi reikia vartotojo užduotis paprastinti. Mes tam visi pritarėme ir tikimės, kad rytoj balsuoti bus tikrai nesunku. Uh, much, um, well, like... Ponas Brantbranas, labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Pirker, už jo nuveiktą darbą. Ir žinoma, Šis, šį pranešimą parengė vidaus rinkos komitetas ir čia susirūpinimą reiškia milijonai Europos piliečių, taigi būtina atsiliepti į jų susirūpinimą. Iš esmės remiu pono Perkerio nuveiktą darbą ir man ypač svarbu tai, jog mes neuždėtume per didelės biurokratinės naštos piliečiams ir vienas būdas, kaip to išvengti, yra sumažinti tas didžiulės perregistravimo, automobilių perregistravimo e, išlaidas, kuomet žmonės persikelia į kitą valstybę, tai yra sveikintina. Tačiau neturėtume didinti biurokratinės naštos e, susijusiems individualiems piliečiams. Nedidelė problema, kuri man kyla čia, kalbant apie pono Debarkerio poziciją, yra numatyti laiko ribojimai. Uh, čia kalbama apie 9 mėnesius, o ne 3 mėnesius. Manau, jog kiti siūlė 6 mėnesius, tai buvo komisijos pasiūlymas. Tikrai manau, kad tam, jog supaprastintume e, tai, kaip e, žmonės turi gyveninti šias procedūras, reikėtų nustatyti ilgiausią leistiną laikotarpį, tam, kad e, kuomet žmonės persikelia, būtų nesunku tai nustatyti ir kad būtų galima uh, sumažinti visas tas procedūras, kurias būtina atlikti, pavyzdžiui, perkant būstą, gauti naują darbo vietą ir taip toliau. Taigi, manau, jog mes turėtume nustatyti didžiausią leistiną lankstumą, kalbant apie tai, ką leidžiame piliečiams šioje srityje. Tai man vienintelis susirūpinimą keliantis dalykas, pirmininkė. Kaip jūs sakiau, dėkoju ponui Pirkeriui už puikiai nuveiktą darbą. Dėkoju. Ačiū, ponia Ajala Sender. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Pirkeriui už visą jo nuveiktą darbą, rengiant šią nuomonę. Esu tikra, kad tai padės transporto sektoriui. Norėčiau paklausti jo, ar būtų įmanoma atsižvelgti į 31 pakeitimą Mes mėginame judėti geresnio gyvendinimo link. Ir kalbant apie sankcijas taikomas tarp valstybių narių, kol kas tai nebuvo tinkamai gyvendinta, norėčiau, kad būtų surasta veiksmingesnė formulė ir todėl pateikiau savo pakeitimą. Kadangi Čia mintis buvo tokia, jeigu registruojatės kitoje valstybėje narėje ir nebūtinai esate sumokėję tam tikras būdas, tuomet jeigu grįžtate į tą valstybę narę, kurioje ir buvo uždėta ta bauda, tuomet na, galbūt į tai būtų galima atsižvelgti dar prieš peregistruojant leidimą. Kitaip tariant, reikėtų patikrinti, ar yra kokiu nors neapmokėtų baudų prieš leidžiant perregistruoti tai kitoje antroje valstybėje narėje. Ačiū. Weil äh, Eva Lichtenberger jetzt nicht da ist, im anderen Ausschuss ist. Na, Evos Lichtenberger nėra, ji kitame komitete, taigi norėčiau padėkoti pranešėjui. Komisija, ponas Voka. Thank you. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už parengtą nuomonės projektą. Geras dokumentas, mes manome, kad ši iniciatyva surado tinkamą atsaką šio pranešimo formoje. Mes suprantame, kad diskusijų metu yra iškeliami įvairūs pasiūlymai, tačiau mes norėtume laikytis pirminio mūsų pasiūlymo. Kartais pasirodo prieštaringų pasiūlymų, kaip tarkime dėl laiko termino 3 mėnesiai ar 9 mėnesiai. Mes pateikėme 6 mėnesių pasiūlymą ir manome, kad tai yra subalansuotas pasiūlymas. Išklausėme šiandien nemažai pastabų. Ypatingai e, norėčiau prisiminti 2011 metų direktyvą. Nėra jokios priežasties, dėl kurios būtų atsisakyta perregistruoti mašiną dėl nesumokėtų baudų. Bet iš esmės aš uh, Dar kartą norėčiau padėkoti komitetui už tokią teigiamą nuomonę šio pranešimo ir šio pasiūlymo atžvilgiu. Pone Pirker, ar turite komentarų? Labai trumpai dėl dviejų iškeltų klausimų. Dėl laiko nustatyto termino aš pasiūliau kompromisinį pasiūlymą Mes galime įsivaizduoti bet kokį laiką. Kiti norėtų, kad laikotarpis būtų patvirt, pailgintas, kiti patrumpintas. Vieni siūlė 3, kiti 6, 9 arba netgi 12 mėnesių. Aš manau, kad per šešis mėnesius visiškai įmanoma iš naujo įregistruoti transporto priemonę. Aš suprantu, kad žmonės gali turėti kitų prioritetų, įsigyti būstą ar kažką kitą, bet šešių mėnesių laikotarpis yra, mano nuomonė, tinkamas ir todėl aš tokį siūlymą ir pateikiau laikytis nustatyto pasiūlyto šešių mėnesių laiko limito. Kitas dalykas - priežastis, dėl kurių būtų galima atmesti registravimo prašymą. Mm, gali atsirasti vėlavimas, nereikalingas vėlavimas. Ir to priežastis gali būti įvairios valstybėse narėse. Ir aš pasisakyčiau už transporto savininkų, transporto priemonių savininkų kriterijų. Aš manau, kad mes turime pasirūpinti, kad biurokratinės kliūtis ir administracinė našta būtų kaip galima mažesnė, bandant įregistruoti iš naujo transporto priemonę kitoje valstybėje narėje. Todėl aš pasiūliau šešėliniams pranešėjams atmesti šį pasiūlymą ir jie tam pritarė, taigi aš laikausi savo pasiūlymo atmesti šią mintį, būtent siekiant patenkinti vartotojų interesus. Dar kartą dėkoju visiems už bendradarbiavimą. Pirmininkas dėkoju ponui Pirkiur. Balsuosime dėl šio klausimo rytoj ryte. Kol kas nežinome, kada dėl šio klausimo balsuos IMKO komitetas. Taigi aš tikiuosi, ponia pirmininkė, e, ponia Pirkeri, kai ateis laikas balsuoti dėl jūsų pranešimo, žmonės nebus taip nuvargę ir dar galės pakelti savo rankas. E, dabar, ar turite kas nors informacijos, kada ketina ateiti pas mus ponas Kamalis, nes dabar turėtume svarstyti jo pranešimą. Darbo tvarkė numatyta, kad šį klausimą svarstysime ketvirtą valandą. Taigi aš siūlyčiau tiesiog luktelti 10 minučių, kol atvyks ponas Kamalis.

Okay, colleagues. Uh, Mr. Kamal is uh, not going to be with us, but Mrs. Foster is going to. Gerbėmėjų, pono Kamalio nebus, regis. Tai ponia Foster jį pakeis, kas yra visai ir neblogai. Taigi kitas darbo atvarkės klausimas yra nuomonę dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos. Pone Foster, prašom. Much, uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dar palauksiu minutėlę, kol keletas kolegų čia pabaigs savo susitikimus. Na, dėja, mano geras kolega, ponas Kamalis, negali šiandien būti kartu su mumis, kad apsvarstytų pakeitimus komitete, tačiau Norėčiau perskaityti tai, ką jis turėjo. Jis atsižvelgia į viską, kas buvo kitų pateikta. Daugeliu atveju jis daug ko pasimokė ir džiaugiasi sulaukęs komiteto pateiktų pakeitimų. Ar galėtume sulaukti šiek tiek tvarkos? Ačiū. Yra daugelis pakeitimų pateiktų, kuriems ponas Kamalis pritarė. Ir kalbant apie kitus, kitas dalis, kuriuose kilo sunkumų, jis yra pasirengęs surasti kompromisus ir tikisi, kad šiems kompromisais pritars narių dauguma. Jis taip pat siunčia tvirtą žinę ekon komitetui ir tikisi, kad tai pagrės kelią naujų darbo vietų kūrimui šiais sudėtingais ekonominiais laikais. Taigi, pono Kamalio vardu e, dėkoju šešėliniams pranešėjams ir visiems, kurie kalbėjo šešėlinių pranešėjų vardu ir galbūt jie dabar galėtų pakomentuoti, e, kalbant apie šios, pakeit, apie šios kompromisus, kurių buvo pasiekta. Gal jūs galėtumėte dabar mums paaiškinti apie tai ir mes tai pranešime vėl ponui Kamaliui. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū Džekį už tai, kad pasisakėte dabar ponas Pak. Prašau. Ponas Goš. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu labai trumpai. Pradžioje norėčiau padėkoti pranešėjui. Labai atsiprašau, jis dekrandės, kurio šiandieną nėra ir norėčiau jo vardu pasakyti, kad yra kompromisų, kuriuos jisai laiko patenkinamais. E, ta prasme, kad jie tenkina e, rinkos e, pusiausvyrą ir rinkos ir transporto tam tikrų ypatybių pusiausvyrą kai kuriuose srityse, kur rinka ne viską reguliuoja buvo įvestas tam tikros savokos, jos mums patinka, sakykime, dėl darbo sąlygų, dėl darbo vietų sukūrimo. Mums atrodo, kad visa tai pagerina tekstą, kadangi savitikslis dalykas nėra rinkų atsiverimas. Manau, kad kompromisai yra patenkinami dėl sankcijų. Tai pasiūlymo autorius pasisakys pats, manau, kad rytoj mums reikia sukurti vieningą sistemą šioje srityje. Ir taip pat, kai dėl įgyvendinimo, taip pat mums reikėtų visiems tarpusavyje susiderinti. Šiame kontekste reikia numatyti ir mm, nu, bausmes, taip pat reikėtų numatyti, kad tarp bausmių, tarp nuobaudų būtų numatytas tam tikra, tam tikra lygybė. Aš gyvenu pasienio zonoje ir kai matau, kad vienoje šalyje yra baudžiama griežčiau negu kitoje, tai savaime suprantama, kad piliečiai visokiojopai stengiasi pasinaudoti tokią situaciją. Aš manau, kad reikia būtinai paremti pono Baro e, pakeitimą numeris 5 susijusios su nuobaudomis. Labai ačiū, ponas Benjanas. Taip, mano pastabos apsiribos antrojų kompromisu, kadangi mes ką tik gavome jo naują reakciją. Ir prieš gaunančią naują reakciją rengiausi pasakyti, jog pritariu visoms rekomendacijos dėl balsavimo, taip pat ir visiems kompromisams, tačiau taip jau nebėra. Antrasis kompromisas dabar kviečia komisiją, e, cituoju komisiją, užbaigti vieningą Europos geležinkelio erdvę, užtikrinant, kad bus nustatytos vieningos sąlygos siekiant užtikrinti konkurenciją. Taigi mūsų pakeitimas, 35 kompromisas, kuris egzistavo šiame, pakeit, šiame kompromise, ypač atsižvelgia į vidaus rinkas. Krovinių rinka ir tarptautinė keleivių transporto rinka kaip tik čia ir yra labiausiai susijusios ir vidaus rinkos vis dar yra ganas markiai ribotos. Taigi dabar ar mes prašome, kad konkurencijai būtų atvertos tik tos sritys, kurios jau yra atvertos konkurencijai būtų atvertos, ar Taip pat ir tas sritis, kurios e, nėra atvertos konkurencijai, nebūti atvertoms. Na, iš tikrųjų, tai tuo nieko nepasieksime, nes ragdame siekti konkurencijos tose sritise, kuriuose jie jau ir taip egzistuoja. Ir dabar 35 mūsų pakeitimas nebetispindi šiame kompromise. Ir balsavimo sąraše teigiama, kad šis mūsų pakeitimas yra kompromiso dalis. Aš dėl to tik labai apsidžiaugčiau. Na, o paskutinėje redakcijoje būtent šis mūsų pakeitimas ir buvo išbrauktas. Dėkoju, pirmininkas. Na, pats kompromiso apibrėžimas reiškia, jog tam pritarė daugiau negu viena grupė. Ir jeigu apie, su, dėl to susitarė tik viena grupė, tuomet tai jau nėra kompromisas. Pone Stikau. Ačiū, pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad apgailestauju, kad nedalyvavau susitikimuose su šešėliniais pranešėjais. Man labai tenka dėl to apgailestauti. Aš esu įstikinusi, kad mes būtume galėję pasiekti kompromiso, kuris būtų primtinas visiems ir galiausiai būtume parengę nuomonę, kuri atspindėtų transporto komiteto narių daugumos poziciją. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad kompromisiniai pakeitimai, nors juose ir atspindėti kai kurie SND pakeitimai, jie nėra įtraukti į kompromisinius pakeitimus. Ir kadangi jie nėra įtraukti, dėl jų reikėtų balsuoti atskirai. Mūsų gauti kompromisiniai pakeitimų pasiūlymai nepatikė informacijos apie tas frakcijas, kurios palaiko tuos pakeitimus. Kaip ir sakė pirmininkas, mes nežinome, ar tai yra kompromisiniai pakeitimai, ar mes turėtume balsuoti dėl pakeitimų sąrašo, kuris buvo parengtas remiantis mūsų kolegų pasiūlytais pakeitimais. Iš principo mes galime pritarti liberalizavimui tokiamis sąlygomis, kurios nepamiršta socialinių aspektų, taip pat ir sąžiningos konkurencijos. Taigi mes pasisakome prieš liberalizavimą, kurio pasiekoje susidarytų didžiuliai kaštai, kalbant apie socialinės sąlygas ir darbdavių situaciją. Darbuotojų tiksliau situaciją. Aš pati pateikiu keletą pakeitimų dėl oro transporto sektoriaus. Mes prašėme komisijos išsiaiškinti, ar nėra nesažininkos konkurencijos sąlygų ypač kai kalba eina apie pigias oro linijas ir pigius oro vežėjus. Taip pat negalime pamiršti situacijos regioniniuose oro uostuose. Šie oro uostai turėtų būti geriau įtraukti į vietos transporto rinką. Mes taip pat esame pateikę keletą pakeitimų susijusių su krovininio kelių transporto situaciją. Mes paremsime visus pakeitimus ir pasirūpinsime tuo, kad būtų laikomasi visų socialinių kriterijų. Aš tuo ir baigsiu savo pasisakymą ir dar pabaigoje pasakysiu, kad gaila, kad jau rytoj turime balsuoti, o šiandien dar neturime aiškaus balsavimo sąrašo. Taigi balsuojame rytoj, o pasiūlyti kompromisiniai pakeitimai neaišku, kas juos remia, o kas jiems prieštarauja. Kai kurie pakeitimai yra atspindėti kompromisiniuose pakeitimuose, bet tie, kurie nėra įtraukti, dėl jų turėtų būti balsuojama atskirai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Krameris. Ačiū pranešėjui. E, tačiau, kai taip nedaug laiko liko iki balsavimo, tai aš net nežinau, kaip tą padaryti. Aš mačiau tik tai jo nuotrauką, niekada su juo susitikęs nebuvau, niekada su mumis neprašė susitikti, niekada neieškojo dialogo dėl pakeitimų, taigi prisipažinsiu, kad man tai tikra premjera. Taigi šiandieną jo netgi nėra, o šiandieną mes aptarinėjame jo pranešimą ir tai tikrai neleistina. Aš manau, kad tai tikrai neleistina ir tą reikia garsiai pasakyti. Nepriimtina. Tikrai kartu dirbti taip negalima, e, būti pranešėjų ir niekada nedalyvauti posėdžiuose nepriimtina. Pirmą kartą man taip atsitinka, jo e, dokumentą pirmą kartą nagrinėjame ir tikrai Nenustepčiau, jeigu tokiu būdu e, būtų stabdoma konkurencija transporto srityje. E, iš e, komisijos pusės dažnai taip atsitinka, kad neaišku, tai, tai yra lojali konkurencija ar nelojali konkurencija. Ruas sako, kad transporto sityje kontrolės nėra ir kad mes dirbame ne taip, kaip turime dirbti. Oro uostus reikėtų geriau panaudoti, oro uostai visi beveik patiria deficitą, mes milijonų eurų investavome į oro uostus, tačiau tenai, pavyzdžiui, tik tais du skrydžiai būna per savaitę. E, bet yra sakoma, kad e, negalima to, tokių oro uostų uždaryti. Strasburgo, pavyzdžiui, oro uostą paimkime. Daugeliu atveju pigiau ir geriau e, į Strasbūrą atvažiuoti traukiniu, bet e, vykstama lėktuvu, kadangi ten yra įsikūręs EasyJet. 500 milijonų nuostolių patiria oro, e, patiriama dėl to, kad EasyJet yra finansuojamas, taigi čia yra konkurencijos nebuvimas, kaip tik tais konkurencijos sąlygos yra iškraipamos, tik tais kai kurių interesui, e, vard, intereso vardan yra dirbama, o išteklius reikia naudoti kitaip. Mes pakeitimus esame kai kuriuos pateikę, sakykime, pakeitimą dėl uh, E, teikimo per, tiekimo per sieną, dėl geležinkelių tinklų. E, George Par pateikė pakeitimų, kai, pakei, kai kurie pakeitimai yra priimtini. Labai daug kur yra laisvos konkurencijos principas iškraipamas, mes norime, kad būtų uh, užtikrinta europinė integracija, kad susisiekimas tarp valstybių narių vyktų sklandžiau, o čia e, kaip tik tais yra daroma priešingai. Taigi, kaip sakėme, reikia liautis su nelojalia konkurencija. Mes pateikėme 40 pakeitimą, kurį atmetate, nežinau dėl kokių priežasčių, taip pat 10, kurį irgi atmetate. Taigi man labai įdomu būtų sužinoti, kodėl. Man labai būtų įdomu su jumis apie tai padiskutuoti. Mes jaučiame neigiamą poveikį aplinkai, klimatui ir tokie dalykai dar yra subsidijuojami. Bet jeigu taip vyks ir toliau, tai prie, nuo, nuo antžeminio transporto, nuo sunkvežimių nepereisime jokiais būdais prie traukinių, prie geležinkelio. Taigi pasakiau, ką norėjau pasakyti dėl to pranešimo, jeigu niekas neturi susidarę nuomonių dėl konkurencijos, tai e, e, atsiprašau, kad taip aštriai kalbu pirmą kartą gyvenime, tačiau e, to tikrai nusipelnė mūsų pranešėjas. Ponas Bach, ačiū ponė pirmininkė, manau, jog mūsų pozicija jau buvo aiškiai išdėstyta, todėl nemanau, jog reikėtų dar ją detalizuoti, kalbant apie pakeitimus ir kompromisus, norėčiau tik paminėti dar keletą dalykų. Miguel Kamer paminėjo e, su geležinkelių tinklais susijusius mokesčius. Man tai ne visiškai patinka, tačiau manau, jog, kaip sakė Michaelis, bent jau tai buvo paminėta. Norėčiau mums priminti, kad pritariu e, tam, jog transporto komiteto pirmininkas pasiuntė raštą komisijos nariui Kalas ir jame yra raginama komisija priimti poziciją šiais klausimais. Antras pastebėjimas, kuris taip pat jau buvo paminėtas, yra susijęs su baudomis už pagrindinius socialinių sąlygų transporto sektorija mm, pažeidimus. Tai jau buvo paminėta keletą kartų. 2007 metais buvo pasiūstas raštas komisijai, tačiau nemanau, jo komisija čia daro pakankamai. Harmonizacija nebuvo užbaigta šioje srityje, dar reikia daug ką nuveikti. Manau, jog, pavyzdžiui, kai kurios valstybės taiko baudas, kurios yra visiškai kitokios negu kad tos, kurios yra taikomos kitose valstybėse narėse, jų e, lygiai labai smarkiai skiriasi, tai, taigi būtina suvienodinti šią sritį. Daugelis valstybių narių neturi įdėgusios tam tikrų pakopų sistemos baudų srityje. Tai nėra susiję vien tik tai su šių baudų dydžiu, bet taip pat ir su tam tikrų jų kategorizavimu, tam tikromis pakopomis. Mums reikia nuveikti daug daugiau suvienodinant šią sritį. Yra taisyklių, pagal kurias egzistuoja šios srities reglamentavimas, tačiau tai skirtingose valstybėse narėse yra gyventinama labai skirtingai ir dėl to konkurencinės sąlygos yra labai skirtingos. Uh, Tai pasakytina būtent apie geležinkelių transporto dokumentų paketą. Mes turime labai atidžiai pasvarstyti tai, kaip reglamentuosime geležinkelių sektorių. Neturime atverti Pandoros skrynios. Mums prireikia keliarių metų, kad prieitume susidarimo. Žinoma, rinkos atverimas yra įdomus, tačiau tai reikia derinti su socialinės apsaugos priemonėmis. Ačiū. Pirmininkas, ponas Grigorovič, komisijos vardu. Prieš jums pradedant, ponė Grigorovič, norėčiau pasakyti, jog man kelia šiokį tokį susirūpinimą tai, jog nevyko šešėlinių pranešėjų susitikimas. Būtent toks susitikimas, kuriame būtų aptarti kompromisai, taigi siūlyčiau tai taip pat aptarti Norėčiau Jums tik pateikti šią informaciją prieš Jums pareiškiant komisijos nuomonę. Taigi žodis dabar ponui Grigorovičiu ir turėkite omenyje tai, ką sakiau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, manau, jog lapkričio 6 dieną vykusiame posėdėje buvo pareikšta mūsų pozicija. Taip pat buvo pasiektas susitarimas dėl konkurencinių taisyklių avialinijų srityje. Ir taip pat antras sustarimas e, geležinkelio srityje. Pradėsiu nuo pirmojo susitarimo. Ir mūsų atsakymas jau buvo išsisas, tačiau jį dar kartą perskaitysiu, jeigu leisite. Taigi, lapkričio 6 dieną buvo iškeltas klausimas dėl bendro dėl bendro kodo naudojimo avialinijų srityje ir tai atitinka ES taisyklės dėl konkurencinių sąlygų, tai yra ES 101 straipsnis ir taip pat yra susitarimas dėl bendro kodo naudojimo tarp Frankfurto, Istanbulo ir Briuselio, Lisabonos bei kitų miestų. Tai yra bendra e, bendradarbiavimo forma aviacijos srityje ir bendro kodo sustarimas e, vykdant skrydį vienai avialinijai, e, kuomet rinkodara užsima kita avialinija, keleiviams galima suteikti tam tikrą naudą, tačiau kartais dėl to kyla tam tikras antikonkurencinis poveikis. Vyksta tyrimas dėl vieno konkretaus bendro kodo naudojimo susitarimu vykdomos didž, didelių avialinijų vykdomi skrydžiai. Ten yra neribojamas, neribojamos keleivių vietos, kurias kiekviena avialinija gali parduoti viena kitos vykdomose skrydžiuose. Ir tokio kodo pasidalymas gali didinti konkurenciją atitinkamuose maršrutuose, dėl to gali padidėti uh, kainos gali vis dėlto sumažėti kokybė. Taigi, jeigu bus įrodymas toks rinkos iškraipimo atvejais, komisija vyktis tyrimą ir vėliau patiks aiškės gairias dėl to, kaip reikėtų elgtis, kad nebūtų iškraipyta Europos konkurencinė teisė. Avialinijos galės nustatyti, ar tokie sustarimai atitinka taisyklės reglamentuojančias antitrestus ir tai taip pat prižiūrės komisija. Antras punktas, kurį norėčiau pareikšti, yra susijęs su e, geležinkelių sritimi. Mes konsultavomės su judėjimo generaliniu direktoru ir komisijos tarnybos e, tyrinėjo e, IFER mokesčius, pelno mokesčius taikomus Prancūzijos nacionalinio geležinkelio tinklo e, keleivių transportui ir komisijos nuomonė tai gali pažeisti vidaus rinką tarptautiniams geležinkelio keleiviams, dėl to, kad toks mokestis gali e, kelti kliučių e, transporto operatoriams vykdantiems paslaugas per Prancūziją. Komisijos tarnybos siūlys uh, imtis tinkamų žingsnių tam, kad būtų užtikrinta tai, jog bus laikomasi šios, šių e, nuostatų. Labai ačiū. Dėkome komisijai. Ich mein, ich ja gut, dass die komis... Ar turite klausimą? Pone Krameri, labai gerai, kad komisija išvelgia tai, kad konkurencija kyla grėsmė, tačiau jau dviejus metus mes laukiame sprendimo. Ir jeigu lauksime dar ilgiau, tai gali būti per vėlų. Taigi komisija, kodėl tiek jūs ilgai laukate? Tas pats klausimas buvo vilkinamas, kalbant apie geležinkelius, jau dviejį metai. Ir dabar sulaukėme atsakymą, bet aš norėčiau sužinoti, ką komisija konkrečiai daro. Mes turime priimti sprendimą. Pirmininkas, ar jūs kalbate apie prancūzijos geležinkelius? komisija, ar jūs norėtumėte atsakyti? Right can... Aš galiu tik atsižvelgti į jūsų prašymą ir mes galėsime atsakyti jums vėliau. Maiklai, gal tu netam asmenį klausimą uždavėjai? Kągi, mes rytoj planavome balsuoti dėl šio klausimo, tačiau šešėliniai pranešiai yra susirūpinę dėl to, kad nebuvo susitikimų su šešėliniais pranešiais, nebuvo susitikimų e, bendriems kompromisiniams pasiūlymams parengti. Aš žinau, kad Ekon komitetas balsuos vasario mėnesį, o tai mums suteikia galimybę atidėti balsavimą iki sausio 27 dienos. Toks yra mano pasiūlymas. Ar visi sutinkate atidėti balsavimą? Tokiu būdu pranešėjas galės susitikti su šešėliniais pranešėjais ir aptarti šį klausimą. Ar yra prieštaraujančių tokiam pasiūlymui? Pone Foster. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, labai džiaugiuosi tokiu pasiūlymu. Saidas serga iš tiesų, dėl to ir netvyko į posėdį. Aš esu nustebusi jūsų Michael Kramer pasisakymu. Ar tai pirmas kartas, kai jūs ateinate į posėdį, kurį neteina pranešėjas? Ponas Kamalis prastai jaučiasi, jis šiandien susirgo. Aš jam ką tik išsinčiau žinutę ir mes dabar norime gauti papildomos informacijos. Akivaizdu, kad yra iškilęs klausimas dėl to, kaip dirbti su kompromisais. Aš atsižvelgsiu į visus e, pastebėjimus. Reikia nuodugniai aptarti kompromisinius pasiūlymus ir aš džiaugiuosi komiteto pirmininko pasiūlymų atidėti balsavimą sausio mėnesį. Aš, manau, ponas Kamalis e, labai džiaugsis tuo. Jis atsiprašo, kad negali dalyvauti šiandien. Ir noriu tiesiog pakomentuoti vieną pasisakymą dėl bendro kodo. Aš gyvenu ne kitoje planetoje, bet jau tokie sustarimai galioja 20 metų ar net daugiau. Taigi aš nežinau, apie ką kalba mūsų kolega iš e, komisijos. Dvi oro linijos yra pasirašusios sustarimą. Ar mes tą turėtume nurodyti nuomonę, mane tiesiog tai apskritai šokiravo. Juk tokie susitarimai egzistuoja jau ilgą laiką. Dėl to yra užtikrinami skrydžiai. Tai tiek mano pastebėjimų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir aš esu įsitikinusi, kad iš tiesų sausio mėnesį visi susitiksite ir rasite geriausią sprendimą šiems klausimams išspręsti. Michaelai. Aš norėjau tiesiog patikslinti savo poziciją. Aš nesiskundžiu tuo, kad ponas Kamalis nedalyvauja šiandien. Nekartą žmonės yra susirgę netėję į posėdžius, tačiau aš apgailestauju dėl to, kad nebuvo susitikimo tarp šešėlinių pranešėjų, kad nebuvo galimybės aptarti kompromisiniams pakeitimams. Aš to nesu matęs per septynerius metus savo darbo parlamente. Ačiū. Aš tikiuosi, kad situacija pasitaisys, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai susitiks ir balsuosime dėl šio pranešimo sausio 27 dieną. O dabar aš norėčiau pereiti prie koordinatorių posėdžio. Taigi tie, kurie nėra koordinatoriai, prašau palikti posėdžio salę. Rytoj tik priminsiu, atsineškite balsavimo korteles, nes jeigu neturėsite kortelės, negalėsite balsuoti. Ačiū visiems. Siūlau patuštinti posėdžių salę ir tada galėsime pradėti koordinatorių posėdį.